Pablo Esenikė Roba pranešė man atsisakantis Europos parlamento nario mandato nuo 2015 metų kovo 15 dienos pagal darbo tvarkos ketvirtojo straipsnio pirmos dalies. Pirma ir trečia dalis parlamentas konstatuoja, kad jo vieta parlamente tampa laisva ir apie tai informuoja nacionalinės institucijas atitinkamas. Ponas Urban Krespo, kaip man informavo Ispanijos atitinkamos tarnybos, tampa naujų narių ir užima ponios Teresos Rodrygės Rubio vietą nuo 2015 dienos, nuo 2015 kovo 5 dienos. E, jis galės dalyvauti visomis teisėmis posėdžiuose, jeigu tik nebus pateikta pranešimų dėl prieštaraujančių interesų.